Hm, Microphone? Ja. Thank you very much. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, als nächster Punkt der Tagesordnung folgt. Mėly kolegos, dabar pagal mūsų darbo tvarkę, tai pono Salafrankos pranešimas es santykių su Latinų Amerika strategija. Mačiau salėje pono Salafranką, dėja dabar jo nebematau. Ja, ich habe hab Herrn Salafranca reinkommen sehen. Vielleicht kann irgend Pona Sala Franka, mačiau, kad įėjo į posėdžią salę. Gal galėtų e, kas nors surasti pono pranešėją, gal iš jo frakcijos kas nors. Ich kann nicht einmal Frau Ashton zuerst das Wort geben, denn net negaliu suteikti poniai Ešton žodžio, kadangi man nauji taip pat turi daug svarbių darbų už posėdžio salės ribų. Ačiū, taigi darome dviejų minučių pertrauką. Gut, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir können dann wieder fortfahren und Herr Salafranca. Mėly kolegos, e, galime tęsti. Manau, ponas Salafranka baigs kalbėti telefonu ir pasisakys e, plenarinio posėdžio salėje. Žinoma, jeigu ras vietą, iš e, kurios turi pasisakyti, taigi kartuoju, jog dabar pagal darbo tvarkę pono Salafranko pranešimas dėl ES santykių su Latino Amerikos strategijos. Ponas Alafranka, žodis jums keturios minutės, prašau. Sí, eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Ešton, matau, dabar įeina į salę, gal reiktų palaukti porą sekundžių, kol atsis, ji atsisės ir galės išklausyti parlamento pozicijos. gut dann haben wir die ersten hauptpersonen dann jetzt akivaizdu kad e, mūsų pagrindiniai asmenys jau susirinko, na, pabandysime trečią kartą, kaip žinoma, Dievas myli trejybę, taigi, ponas Lafranka, keturios minutės jums, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė, tiesiog norėjau uh, pasakyti, kad komitete priimtas pranešimas iš vienos pusės pripažįsta, jog Ispanijos pirmininkavimas išaukė svarbę dinamiką. Tikrai nesistebėsite, kadangi mes kalbame apie Latino Amerikę. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai ir ypač dviejų jos narių veiksmams. Tikrai sunku uh, apjungti dvi pasaulio dalis, kurių nuomonės stipriai išsiskiria. Čia mes kalbame daugiau nei apie 1 milijardą žmonių, daugiau nei 25 procentus visų viso pasaulio ūkio ir daugiau nei trečdalis jungtinių tautų narių. Taigi daug skaičių. Ir priminsiu, kad ES yra didžiausia vystimosi pagalbos donorė ir viena svarbiausių Mekosur priekybinių partnerių, tačiau e, panašu, jog didžiausios problemės nėra tik rinka. Galime pasidžiaugti, kad mus vienė bendros vertybos, demokratija, žmogaus teisės, teisinė valstybė, pagarba įstatymui. Taip pat atna, atmetame bet kokią e, diktatūros ar, ar autoritarizmo formą. Visa tai vyksta labai svarbiu ES ir Latino Amerikai metu. ES po Lisabono sutarties reformos sustiprėjo, pasiekėme naują lygį bei galime e, sėkmingai kovoti su ekonominė finansinė krize. Manyčiau, jog mes ne tik per investicijų banką turime remti Latino Ameriką, bet ir e, es valstybės narės, pas mus ekonomika nusmuko 5 procentus, Latino Amerikoje 1,8 procentus, o per kitų metų perspektyvos vidutiniškos 0,7 Europoje ir 5 procentai Latino Amerikoje. Tai reiškia, kad kitas viršūnių sutikimas vyks po kitų ženklų, nebus vadovaujamasi senu, senais prietarais, bet bus lygių partnerių susitikimas. Gal mums reiktų pažvelgti į atgalinio vaizdo veidrodėlį bei pamastyti, kągi mes pasiekėme pastaraisiais metais tikrai daug pasiekimų Taigi 2010 metais sudaryti asociacijos susitarimai su Meksika Čile, bet to daug bendradarbiauta su visa Vidurio Pietų Amerika, Mercosur šalimis sudaryti susitarimai. Taip pat reikia sudaryti strateginės asociacijos sutartis taip pat su Čile, bei mums reikia pasinaudoti vystimosi sąlygą esamose susitarimuose. Gal būkime dosnesni Latinų Amerikai parlamentas sveikina jau vykdomas iniciatyvas dėl Eurolat sukūrimo bei su tuo susijusius investicinius mechanizmus. Tačiau būsimas viršūnių susitikimas tikrai bus neįlinis svarbus klausimas, kaip mes prekiausime su šiuo regionus. Taigi mūsų prekybos apimtis sumažėjo nuo 25 iki 15 procentų, pralaimėjome Kinijai, todėl turime prisijungti prie Ispanijos pirmininkavimo pastangų, kaip iš vyriausios įgaliotinės iš jūsų tikimės aiškaus pareiškimo kad jūs kovosite naujoje, naujoje Europoje už senuosius draugus Latynų Amerikoje. Ačiū perdón sorry, sorry mr salafranca i didn't understand it with uh, ponia salafranca tikrai e, negirdėjau, ką norėjote pasakyti. Taip, jeigu jūs norėjote paklausti, ar jums bus suteiktos dvi minutės diskusijų pabaigoje, taip, jūs jas gausite. Taigi ačiū ponui Salafranka ir žodis poniai Ašton, prašom. Uh, uh, Gerbiama pirmininkė, gerbiami nariai, man malonu grįžti į Europos parlamentą ir džiaugiuosi šią diskusiją apie santykius su Latino Amerika. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Salafrankai už puikų, puikią ataskaitą. Matome, kaip sutapo dviejų institucijų nuomonės šio klausimu. Teisingai pastebėta, kad šis regionas yra svarbus Europos Sąjungai. Aš džiaugiuosi Europos parlamento pasiryžimų stiprinti santykius su Latino Amerika ir tarp parlamentinį dialogą. Mes norime aktyviai dalyvauti sprendžiant to regiono klausimus. Būsimas aukščiausio lygio susitikimas bus gera proga tai įtvirtinti. Ataskaitoje teisingai konstatuota, kad partnerystė yra sėkminga. Lotynų E, Europos Sąjunga yra antra pagal eilę e, prekybos partneriai ir investuotoja. Yra svarbių klausimų, kuriuos reikia spręsti. Tai yra kova su narkotikų kontrabanda, užtikrinimas taikos visame pasaulyje, klimato kaita ir taip toliau. Praeitais metais komisija paskelbė komunikatą ES, Latino Amerika, partnerystė ir Mes tenai skatiname dvišalius santykius, taip pat siūlome atsižvelgti į regiono skirtumus, siūlome priemonės, kurios yra orientuotas į rezultat, rezultatus. Paminėsiu kai kurias iniciatyvas. Su Brazilija ir Meksika rengiame strateginės partnerystės, su Čilė rengiame asociacijos sustarimą, su Peru ir Kolumbija mes baigiame dėrybas dėl prekybos sustarimų ir ketiname baigtis dėrybas dėl asociacijos su Centrinės Amerikos valstybėmis. Taip pat ketiname atnaujinti dėrybą su Merkosur šalimis. Sustiprinome dialogą tokiais klausimais migracija, kovo su narkotikais, ekonomikos plėtra. Tai svarbus dialogas, jis stiprina mūsų santykius. Galime daug nuveikti praktikoje, regioninio integravimo srityje, Svarbu, kad ES ir Latino Amerika koncentruotųsi į tuos pačius prioritetus. Aukščiausio lygio sustikimas yra svarbi proga. Mes norime parengti veiksmų planą, kuris aptartų aplinkosaugą, klimato kaitą, mokslą, inovacijas ir taip toliau. Pažanga padaryta įvairiose srityse. Trečia, kaip sakė ponas Salafranka, reikia pradėti investicijų fondą ir įsteigti ES Latino Amerikos ir Karibų šalių fondą. Pasaulio situacija nuolat kinta, todėl reikia maksimaliai išnaudoti tokių santykių naudą. Šiandien aš noriu išgirsti jūsų parlamentarų nuomonę ir taip pat esu pasirengusi atsakyti į klausimus. Tas vot. Ačiū poniai Ašto. Dabar dėvė komiteto vardu ponė Grės. Dvi minutės. Chers collègues, avant le sommet de Madrid, dans un contexte de crise. Kolegos, prieš Madride vyksiantį aukščiausių lygio susitikimą, mm, vykstant ekonomikos, socialiniai kriziai, ką gali padaryti Europa? Ji turi atlikti svarbų vaidmenį, skatinant vystimasi. Latino Amerikoje reikia nuveikti tikrai daug. ES yra didžiausia paramos teikėja, skirinti apie 3 milijardus eurų. Džiaugiamės, kad komisija numato siekti tūkstantmečio plėtros tikslų švietimo srityje. Taip pat džiaugiamės, kad AFET komiteto e, pasiūlymuose e, yra numatytas siekis kovoti su klimato kaita. Reikia realių priemonių, realios strategijos. Prieš Kopenhagos susitikimą komitetas paprašė, kad Latino Amerikoje būtų įgyvendinama daugiau inovatoriškų projektų. Tai buvo padaryta ir po šią savaitę vykusios konferencijos Kočiavamboje. Manau, reikėtų daugiau diskusijų apie tai, ką galima nuveikti, kas vyksta Kolumbijoje. Kolumbijoje taikomi standartai netitinka mūsų standartų. Užsienio reikalų komitetas taip pat nagrinėja ir sveikatos bei hygienos klausimus. Mūsų turimas biudžetas nesuteiks galimybių užmėgsti tinkamą dialogą su visuomenė. Manau, turime skirti daugiau biudžeto eilučių. Nelabai daug vilčių siejų su dabartiniais asignavimais, kurie skiriami tam tikriems projektams. Turiu pasakyti, kad mūsų darbas Peru ir Kolumbijoje yra puikus pavyzdys, kaip sugebame viską sugadinti pasisakome prieš bet kokį susitarimą, kuris sumažintų jau pasiektą integracijos lygį. Manau, mes turime gerbti žmogaus teisės ir aplinkos apsaugos standartus visose savo santykiuose su įvairiomis šalimis. Ačiū dabar kalbėtojai frakcijų vardu, dabar ponas Zalba, jam skiriama pusantros minutės. Gerbiama vyriausioji įgaliotinė, kolegos Norėčiau, kad mes apie Latino Ameriką kalbėtume kaip apie labai svarbę priekybos partnerę. Susitarimas su Latino Amerika yra labai svarbus. Jis paveiks 700 milijonų žmonių. Baigdami ES ir Centrinės Amerikos dėrybas turime galvoti apie artėjantį viršūnių sustikimą Madride. Manau, turėtume pasidžiaugti dėl to, kad su Kolumbija buvo sudarytas laisvos priekybos susitarimas. Jis bus labai naudingas ir Europai, ir Latino Amerikos šalims. Manome, kad dabar jau atėjo laikas ratifikuoti pasiektus susitarimus ir pasirūpinti, kad ne viena Andų bendrom, bendrijos šalis neliktų už borto. Susitarimai turi būti naudingi visiems, mes turime užtikrinti ir žmonių teisės ir laisvę. Manau, kad ateityje visų pirma turėtume pagilinti ES susitarimus įvairiomis šalimis ir regioninėmis grupėmis. E, turime siekti regionės integracijos sustarimų su Latino Amerika. Ačiū. Ačiū dabar socialdemokratų alijanso narių, ponas, narių vardu ponas e, Mendenės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Salafrankai už tai, kad parengė ataskaitą. Sustikimas gegužės mėnesį tai puikia proga plėtoti santykius. Mes turime padėkoti Ispanijai už pastangas. O po šio pirmininkavimo tikrai pirmininkavimą, tą vis, bendradarbiavimą, atsiprašau, reikia tęsti. Manau, tuo, ponė Eštant, jūs turėsite pasirūpinti. Mes turime daug istorinių, kultūrinių ryšių su šia pasaulio dalimi. Latino Amerika bei Europa, manau, nori išsaugoti tarpusavę santykius, juos sustiprinti. Šis pranešimas prie kurio rengimo mano frakcija svariai prisidėjo, bus puikus signalas e, per viršūnių susitikimą Madride. Norėčiau priminti, labai svarbu, jog ES ir Latino Amerikos strateginiai santykiai e, būtų gilinami. Eurolat e, turėtų pradėti funkcionuoti. Iš kitos pusės žinome apie pastarųjų metų sunkumus. Tikimės Madride bus paskatintos Merkosur dėrybos. Daugia šaliai sustarimai su Peru ir Kolumbija buvo pasirašyti, geras darbas, buvo rasta puikiai išeitis, reiktų čia galvoti apie Ekvadoro įtraukimą ir gal net Boliviją. Darome prielaidą, kad darybos su vidurio Amerika bus greit baigtos, bei Panama dalyvaus susitarimuose. Baigdamas pažymėsiu, jog situaciją reikia traktuoti mm, remianti savo pagrindinę socialinę filosofiją, būtent skatinti tolesnį integraciją Latino Amerikoje, stiprinti žmogaus teisės, skatinti augimą, tobulėjimą. Viską tai įmanoma pasiekti tik dialogo keliu, nepaisant sunkumų, su kuriais jame susidursime. Turime dirbti aktyviai ir ištingai, kad pasiektumėme savo tikslų. Ačiū. Dabar žodis Panajotov Alde frakcijos vardu dvi minutės. Уважаема госпожо председател, госпожо Аштън. Поне пирмininkė, ponė Ešton, mėly kolegos. Norėčiau padėkoti ponui Salafrankai už jo indėlį vystant ES ir Latino Amerikos santykis, bei padėkoti už jų pranešimą. ES Latino Amerikos strateginė partnerystė artimiausiais metais bus nagrinėjama Europos 2020 strategijos kontekste. Aišku, reiks atsižvelgti į ekonominius pokyčius, nepamiršti būtina ekonominių tikslų. Europa stipriai nukentėjo nuo finansinės krizės. Mūsų aptariama partnerystė atveria naujų galimybių geriau kovoti su krize. Ačiū uždėmesi. Dėkui kolegai. Dabar pona Lunačiak Vets Ale. Frakcijos vardu 2 minutės 30. Ačiū ponė pirmininkė. Aš ispaniškai kalbėsiu, bent jau keletą sakinių pabandysiu pasakyti ispaniškai. Tikrai norėčiau pasidžiaugti mm, tą pažangą kurie buvo padaryta, diskutuojant apie mūsų pranešimą. Mes puikiai padirbėjome, turime puikų rezultatą. Jūs perėmėte kai kurias mūsų nuostatas, aišku, būtų geriau, jeigu mes patys būtume parašę pranešimą, tačiau žaliai mm, negali rašyti visų pranešimų, tokia jau yra realybė mūsų parlamente. Pone Salafranka, kaip jūs pats sakėte, norite ES ir Latino Amerikos santykius e, laikyti lygių santykių partneriais. Puikiai mintis, tačiau kas tą idėją palaiko valstybės ar žmonės, piliečiai, kurie nori daugiau teisų, nori daugiau galimybių, ar moteris, ar skurstanti visuomenės dalis. Taigi šiame pranešime man šiuo metu dar vis trūksta. Aišku, mes šį beitą pasiekėme, tikrai džiaugiuosi, jog žalieji sugebėjo įtraukti nuostatą dėl vietinių indienų tautelių teisių. Taip pat prabilome apie moterų teisės, kovą su nusikaltimais prieš moterį kuriomis tai yra tikrai didelė bei svarbi pažanga. Kova su klimato kaita. Ji, je, šio proceso poveikį jaučia abiejų žemynų gyventojai. Pavyzdžiui, kai tirpsta ledynai, poveikis jaučiamas. Bet yra skirtumų tarp žaliųjų pageidavimų ir kitų frakcijų nuomonės. Tikrai nepalaikome asociacijos susitarimų tendencijos, kaip kad buvo iki šiol. Mes norime susitarimo su visa Andų bendruomenė. Nepakanka tiesiog su Bolivija bei Peru pasirašyti susitarimą. Bei angliškai noriu užduoti klausimą poniai Ashton. Labai konkretus klausimas. Deja, šio aspekto nebuvo įmanoma įtraukti į pranešimą būtent uh, užtvankos, uh, e, kurios ketinama statyti, jos dėja sugriaus e, vietos tautelių gyvenamąją arealą. Brazilijoje šimtai pilietinės visuomenės organizacijų protestuoja, Brazilijoje imamasi teisinių priemonių. Mane domina, komisijos ir jūsų kaip vyriausiosios įgaliotinės nuomonę, ką darote, e, kad galėtumėte, padėtumėte išsaugoti e, vietinių gyventojų gyvenamąją vietą. Pirmininkė, ačiū, neviršykite, prašau, kalbėjimo laiko, o dabar ECR frakcijos vardu ponės Stano, pusantros minutės. Aš sveikinu poną Salafranką parengus puikų, puikią ataskaitą po 2004 metų ES plėtros ES savo užsienio politiką nukreipė į rytus, tai yra Rusija, Kinija, Azijos valstybės, tačiau nepaisant to, prekyba su Latino Amerika vis didėja, taigi to regiono negalima užmiršti. Šiais metais Brazilija surenks prezidento rinkimus ir dar kartą įtvirtins savo statusą kaip ekonominė sunkia svorė. Brazilija ir Meksika yra dabar ES strateginės partneris. Kolumbija taip pat geras pavyzdys, kaip Latino Amerikoje gali klėstėti demokratija. Ten taip pat vyks prezidento rinkimai. Ir tikrai trūks buvusio prezidento Ryvei vizijos ir vadovavimo. O ponas Čiavės paminė demokratijos e, principus. Bolivija ir Čilė seka tuo netinkamu pavyzdžiu. O galiausiai Argentinos vadovas dangsto savo e, nevykusi vadovavimą, e, retoriką ir demagogiją susijusią su Falklandų salomis. Ponas Belder, pusantros minutės. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Bij het waardevolle verslag. Ačiū, pirmininkė. Pono Salafrankos ataskaita tikrai vertinga. Aš tą progą noriu pateikti tris pasiūlymus, poniai Ašton. Mes turime paraginti Latino Amerikos valstybės, ypač Braziliją, dirbti tarptautiniu mastu, kad Iranas atsisakytų savo brandolinės programos. Mums reikia jų bendradarbiavimo ir paramos tuo klausimu. Antra, reikia pasitelkti Latino Amerikos valstybės kovojant su islamo terorizmu. Tai ypač pasakina apie Venezuelą, nes Hezbollah gauna paramą iš ten. Ir trečia, Latino Amerikos šalis turi įsilieti į kovą su antisemitizmu. Venezuelos prezidentas Čavezas dėja gan keistai pasisako to klausimu. Praeitą savaitę Europos spaudoje buvo kalbama apie Kinijos pozicijų stiprinimą Latino Amerikoje. Reikia užtikrinti, kad Latino Amerika išliktų strateginę partnerę. Ačiū. Toliau ponas Golniš. Ačiū pirmininkė pono Salafrankos ataskaitoje yra labai įdomių minčių. Ataskaita labai nuosekli. ES turi puoselėti santykius su tomis valstybėmis. Vis dėlto ten jų gyvena 600 milijonų gyventojų, sukuriama 10 BV, procentų BVP viso pasaulio, be to mūsų ryšiai yra istoriniai tokios valstybės kaip Ispanija, Portugalija, Italija, daugelis jų gyventojų persikėlė gyventi į Latino Ameriką, taip pat ir Prancūzijos Gvinėje, tas pats pasakytina. Keli svarbus klausimai. Laisva prekyba viso pasaulio mastu. Net, neteisingai pateikiama kaip panacėja ir dėl to kyla labai aštrių socialinių ir ekonominių problemų, ne tik ES, bet ir Latino Amerikoje. Ir antra problema tai yra vadinamasis Amerikos didysis brolis. Prisiminkime Monroe doktriną. Pagal ją numatoma, kad Latino Amerikoje vėl būtų siekiama kolonizacijos ir tai pasakytina apie veiksmus Panamoje dabar. Reikia kovoti su narkotikais, tačiau mes negalime primesti savo valios Latino Amerikos gyventojams. Stimate, doamne. Pone Pasesku. Por su excelente trabajo a este informe. Parlamentul European trans... Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Salafrankai už pranešimą. Europos parlamentas tuo pranešimu uh, pateikė labai aišku signalą apie tai, kad reikia gilinti ES ir Latino Amerikos santykius. Jo labiau, kad kitą mėnesį vyks ES ir Latino Amerikos viršūnių susitikimas. Jis yra vienas iš svarbių pirmininkaujančios Ispanijos prioritetų. Manau, kad tas susitikimas atveria daug galimybių. Mes turėtume pasinaudoti prekybos galimybėmis tarp šių regionų. ES turi ieškoti, naudotis rinkos galimybės Latino Amerikoje. Ir aš galiu paminėti, daug, galiu paminėti daugelį produktų, kurie gali sulaukti pasisekimo Latino Amerikoje. Turiu galvoje rumunišką automobilį Daciją. Mes turime ilgus ryšius, ilgai trunkančius ryšius su Amerika, su Latino Amerika. Uh, Pranešėjo pasirinktas metodas yra tikrai geras, reikia galvoti apie ES, Latino Amerikos ir JAV santykius. Mes taip pat turėtume siekti gerinti moterų padėtį, e, prieigą prie e, rinkos, švietimą. Manau, kad Madrido viršūnių susitikime turi būti numatytos ilgalaikės ES ir Latino Amerikos partnerystės perspektyvos. Minutin. Ačiū dabar ponas Jurgiau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau prisidėti prie komplimentų išsakytų ponui Salafrankai dėl jo pranešimo. Parlamento nariams norėčiau priminti, kad yra daugybė priežasčių, dėl kurių Latino Amerika yra labai svarbus žemynas Europai. Latino Amerikoje gyvena milijonai europiečių, milijonai latino amerikiečių yra atvykę gyventi į mūsų šalis, į Europą. Prancūzijoje, Švedijoje, Ispanijoje e, šie žmonės rado prieglopsti ir pabėgo nuo patirtų kančių. Latino Amerika yra labai svarbus regionas ir džiaugiuosi, kad per artimiausius mėnesius ponios Ashton, pirmininkaujančios Ispanijos darbo dėka, atsivers galimybę sudaryti susitarimus su Latino Amerika, su Merkosūru Mes turime padėti to regiono šalims. Tų šalių, tos valstybės yra silpnos, tų šalių valstybės tarnyba patiria spaudimą, ten yra problemų dėl žmogaus teisių. Ir mes, Europos tautos, turime padėti to regiono šalims. Pone Ešton, norėčiau Jums išsakyti dvi mintis, pateikti dvi rekomendacijas. Jeigu dirbsime Latino Amerikoje turime į savo pusę patraukti Europos verslą. Bet to manau, kad mūsų strategija turi turėti ir stiprių ekonominį matmenį. Mes galime prisidėti prie tų šalių vystimosi, prisimdami ir socialinę atsakomybę. Taip pat turime sudaryti bendrą alijansą su Latino Amerika, kad e, galėtume bendradarbiauti. Ačiū. Toliau ponia Maisner, pusantros minutės. Ačiū ponia pirmininkė, ponia Ešton, ponia Salafranka. Labai džiaugiuosi jūsų pranešimu, esu Eurolat narė ir manau, kad būtina stiprinti es Latino Amerikos santykius Jau nuo 99 metų padarėme didelę pažangą, kažkur 600 milijonų žmonių gyvena Latino Amerikoje, kažkur 6 milijonai ES Latino Amerikiečių yra. Mes norime taikos ir gerovės, tai mus sieja, bet realios aplinkybės labai skir skirtingos. E, kalbant apie partnerystę, negalima kalbėti, jog abu partneriai yra vienodai stiprus. Latino Amerikoje daug neraštingų žmonių, nepakankama švietimo infrastruktūra, daug žmogų teisų pažeidimų, demokratijos deficitų. Mes neturime tiek problemų e, prekyba narkotikais, ten maitina daug žmonių, reikia keisti tendenciją. Latino Amerika tai yra svarbi prekybinė partnerė, e, regionas, kuriam reikia mūsų vystimosi pagalbos. Norėčiau, kad mūsų partnerystė leistų to regiono žmonėms gyventi taip pat taikiai ir turtingai kaip mes ES tą darome, kad abu regionai gautų naudos iš bendradarbiavimo. Mes e, turime galvoti apie Lotynų Amerikos taikos hartiją. Manyčiau, papildomi dokumentai, susitarimai tikrai padėtų pagerinti bei sustiprinti dvišalius santykius. Ačiū. Dabar Ponas Kusušnik, viena minutė. Vážená vysoká mm, predstavitelko, eh, můj kolega. Pirmininkė, gerbima vyriausiai įgaliotinė, mano kolega Salafranka pradžioje minėjo, kad mūsų vertybės ir Latinų Amerikos vertybės yra panašios. Tačiau yra viena išimtis kai mes kalbėjome apie strategiją su santykiais su Latinų Amerika, kalbėjome apie Kubą. Nepamirškime Kubos komunistų režimo. Jie bando pakengti mūsų ryšiams su regionu, tačiau regionas to nenusipelnė. Jie yra svarbus mūsų partneris. Kubos atveju mūsų partneris turėtų būti ne Kubos, e, ne, ne Castro E, šalininkai, bet opozicija. Aš norėčiau, kad mes su jais bendrabiautume, norėčiau padėkoti kardinolui Ortega. Tai yra tiems, kurie kovoja už žmogaus teisės, teisės viešpatavimą, diktatūros atmetimą. Tai yra reikalingi elementai, kurie būtini strateginiai partnerystiai. Ačiū. Toliau Bafton. Ačiū. Pradžioje baronienė Ashton sakė, kad atsakys į klausimus. Prašyčiau, kad atsakytumėt į mano klausimą. Užsienio reikalų komiteto pasiūlymai, įskaitant e, dėl dėrybų su e, Latino Amerika, dėl Hartijos, e, ten paminėta ir Argentinos iniciatyva kvestionuoti Britanijos poziciją dėl Falklandų salų. Nesename susitikime Latino Amerikos ir Karibų šalių vadovų susitikime buvo patvirtinti to, to, tie ketinimai dėl Falklandų salų. Ar jūs pritarėte, kad Junktinė karalystė turėtų ginti savo suverenumą dėl tų šalių. Dabar ponė Viertman vieną minutę. Ačiū. Mėly kolegos, tarp ES ir Latino Amerikos nuo 99 metų egzistuoja daugia šalė regioninė partnerystė. Ji grista pagarbam žmogaus teisėms, pamatiniam teisėms kitoms svarbioms žmogaus teisėms. Deja, jos dažnai pažeidinėjimos ir be to 24 milijonai latino amerikiečių dar nemoka skaityti, yra neraštingų. Taigi daug yra dar trūkumų. Pažym, baigdama pažymėsiu, jog moterų situacija yra prasta, diskriminuojamos vietos gyventojų tautelės be to visi siekiai prieštarauja bendrom žmogaus teisėms. Taigi daug ką dar galime daryti bei tobulinti. Ačiū. Ačiū. Dabar ponė Žanaku, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti bei pasveikinti ypatingai poną Salafranką už puikiai parengtą dokumentą, puikią strategiją norėčiau pritarti tiek jam, tiek komisijos vicepirmininkiai vyriausiai galiotiniai, kad labai svarbu užmėgsti glaudesnius santykius su Lotynų Amerika. Šiame regione pastaraisiais metais mes matėme daug svarbių pokyčių. Devintasis praėjusią amžiaus dešimtmetis liko praeitįje diktatūros liko praeitie, bet pinigų plovimas, prekyba narkotikais išliko, taip pat socialinės problemas, problemas kaip kad nedarbas, skurdas. Jos niekur nedingo. Mes kaip Europos parlamentas raginame jūs, ponė Aštont, ypatingą dėmesį skirti švietimui ir kultūrai. Latinų Amerika E, turi ar glaudžiausią kultūrinį santykį su Europa, ypač kai mes kalbame apie istoriją, švietimą, ypač tose srityse mes turime daug padaryti. Ponas Alefranka parengė labai išsame programą siūloma sukurti fondą ir ši iniciatyva labai svarbi Europos parlamentui. Taip pat reikalaujamas stipresnis vaidmuo EP santykiuose su šiomis šalimis, ponė pirmininkė. Manyčiau, kad tuos siekius reikia įgyvendinti. Ačiū dabar, ponė Boskurt. Dvi minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. Pastaraisiais mėnesiais Latino Amerika vis stipriau atsidūrė ES dėmesio centre. Dėja, tai nutiko po dešimtmečių užmaršties Komisija pateikė iniciatyvą dėl abiejų pasaulio regionų ateities, lygiai teisės partnerystės. Akivaizdu, kad mūsų dvi šalių santykių svarba yra svarbi ir būtina. Turime galvoti apie asociacijos susitarimus e, su šia šalimi, dabar mm, su šia regionu, atsiprašau, taigi reikia baigti dėrybas kuo greičiau. Jeigu mm, mes ir norime tokio asociacijos susitarimo su Latino Amerika, turime nepamiršti žmogaus teisų problematikos. Šis susitarimas turi padėti gerinti žmogaus teisų situaciją Centrinėje Amerikoje bei sukurti prielaidas e, tom šalims saugoti tinkamai žmogaus teisės. ES neša didelę atsakomybę ir po to, kai bus pasirašytas susitarimas, mes kalbame ne tik apie vienkartinį aktą, bet apie politinį bendradarbiavimą. Akivaizdu, jog šis susitarimas yra labai svarbus Latino Amerikai, ten e, yra stipriai išplitęs skurdas, todėl susitarimas padės ūkiui aukti bei sumažins skurdą. Taip pat ES turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ES ir Latino Amerika nėra visiškai lygiai teisės partneris, kadangi jų esama situacija nėra lygiai vertė. Taigi yra tai asimetriškas susitarimas. Turime atkreipti dėmesį į tai, kad ne tik didieji, didžiosios Europos korporacijos gautų naudos, turime pagerinti paprastų žmonių, smulkių įmonių situaciją buvo pasirinkta regioninė strategija, papriešiu, kad dėrybos turi baigtis tą pačią gaidą ir į sutarimai turi būti įtrauktos visos šalis. Ačiū dabar ponas Alivart, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Sveikinu šį pranešimą, noriu pasveikinti pranešėją puikiai padirbėjus. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į ES ir Latino Amerikos priekybos santykius. Turime užtikrinti, kad priekyba vyktų e, vienodomis konkurencinėmis sąlygomis. Gamintojai e, Europoje turi laikytis įvairių taisyklių ir standartų. Jie gamina kokybišką produkciją. Dėl tų standartų reikalavimų e, žemės ūkio gamintojai patiria papildomų išlaidų ir dėl to jie yra nepalankesnėje padėtyje palyginti su importuojamomis prekėmis, kurios mm, pagaminamos mažesnėmis sąnaudomis. Šį klausimą turime atidžiai nagrinėti ne tik dėl ES gamintojų. ES daug dėmesio yra skiriama vartotojų teisų stiprinimui ir mes turime užtikrinti, kad į ES įvežami produktai paisytų šių teisų ir net keltų pavojaus vartotojų sveikatai. Produkcija, kuri yra įvežama, kalbėtojas nutraukiamas, nes 19 sekundžių viršijo kalbėjimo laiką. Gal pabaikite sakinį, sako pirmininkė. Latino Amerikoje gyvena 600 milijonų žmonių. Šio regiono sukūriamas BVP sudaro 10 procentų pasaulinio BVP. Šis regionas turi didelį potencialą ir ES e, santykių su Latino Amerikos strategija turi atveria daug galimybių išnaudoti šį potencialą. Pirmininkė, pasakėte ilgą gražų sakinį. E, Dabar žodis ponui Migalski. Viena minutė. Ačiū, pamėginsiu neviršyti vienos minutės. Ponios ir ponai, galbūt Fukujama nebuvo teisus, sakydamas, kad liberali demokratija reiškia istorijos pabaigą. Tačiau jis buvo teisus, sakydamas, kad liberali demokratija yra geriausia, kas gali nutikti žmonėms. Deja, Latinų Amerikoje demokratiją pakeičia populizmas, o kapitalizmą pakeičia socializmas, tai yra ekonominis populizmas. Taigi, noriu kreiptis į ponę Ashton, e, gerbiamą komisijos narę. Labai tikiuosi, kad mokesčių, Europos mokesčių mokėtojų pinigai ir mūsų pažangioji patirtis bus nukreipa, nukreipta į tas šalis, kuriuose vyroja demokratija, o ne klesti populistinė diktatūra. Ačiū dabar ponia Kretų pusantros minutės. Pone vyriausioji galiotinė, jūs vadovaujate plėtojant ES ir Latino Amerikos santykių strategiją ši strategija turėtų padaryti mūsų santykius su tuo regionu nuoseklesnius. Jis suteiks, mes per pastarosius dešimt metų finansavome projektų už daugiau kaip 3 milijardus eurų. Tačiau turiu pasakyti, kad Lotynų Amerikos šalis su ekonomikos krize susitvarko veiksmingiau nei daugelis išsivyščiusių šalių. Tačiau padėtis yra sudėtinga dėl tam tikrų socialinių skirtumų. Pavyzdžiui, Bolivijoje daugiau kaip 60 procentų gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Brazilijoje skurdė gyvenančių žmonių yra 26 procentai, Argentinoje 13,9 procento. Todėl aš tvirtai remiu mintį, kad vystomoji pagalba turi būti nukreipta į institucinių gebėjimų stiprinimą tose šalise, kad būtų panaikinti skirtumai. Svarbu, kad Salafrankos pranešime kalbama apie priemonės, kurios turėtų padėti siekti tūkstantmečio plėtros tikslų. Manau, turime pasirūpinti, kad ši strategija e, įtrauktų ir nevyriausybinės organizacijas bei pilietinę visuomenę. Ačiū. Toliau žodis poniai Maklarkin. You, Ačiū pirmininkė, aš esu Eurolat narė ir todėl noriu pagirti Ispanijos primkančią valstybę ir Salafrank, ponas Salafranką už tai, kad pabrėžė santykius su Latino Amerika. Klimato kaita ir aplinkosauga turėtų likti vienu iš prioritetų. Reikėtų laikytis Kopenhagos tikslų. Be to, energetikos klausimais diskusija turėtų vykti turėtume siekti tausaus energijos vartojimo. Taip pat reikia nepamiršti kultūros ir švietimo. Svarbiausia yra sustiprinti mūsų prekybos santykius su Latino Amerika, tai yra didinti inovacijas, už, e, kreipti dėmesį į švietimo klausimus. Siūlyčiau atverti Erasmus programą Latino Amerikos atstovams. Ir tikiuosi, kad ateityje prekybos santykis Latino Amerika tik tai stiprės. Ačiū. Baigiame diskusijas ir spontaniškus klausimus. Pirmiausia, ponas Klasič. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, labai pritariu tam, jog reikia stiprinti santykius tarp ES ir Latino Amerikos šalių. Tai yra vienas iš Ispanijos kaip pirmininkaujančių šalių prioritetų. Ir manau, kad e, tai tikrai leistų pagerinti santykius. Latino Amerikos žmogiškasis kapitalas yra milžiniškas dėl didelio gyventojų skaičiaus, o taip pat ir didelių gamtinių išteklių, o taip pat ir BVP sudaro 10 procentų viso pasaulio BVP. Latino Amerikos šalis, atsiprašau, ES yra viena iš didžiausių investitorių e, Latino Amerikos šalyse, o taip pat vienas iš pagrindinių donorių. Taigi, pilnai veikiantis regioninis bendradarbiavimas, remiantis tokiais principais kaip žmogaus teisų apsauga, teisinės valstybės principai ir taip toliau. Taigi, siekiant to pasiekti, reikės gerinti regioninio bendradarbiavimo priemonės. E, per ir pritariu tiems tikslams, kurie keliami e, antrajam Eurolato susitikimui Sevilijoje Ispanijoje atrodo daugiau norinčių pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų tvarką nėra. Rodos pane Grisbek. Ne, ponas Romera. Atsiprašau, mano ispano kalba nėra labai gera, taigi ponui Romerui vieną minutę dėkoju. Aš naudodamasis progą norėčiau pabrėžti vieną klausimą, kuris man atrodo labai svarbus. Pas, šis klausimas yra susijęs su Kolumbija ir Kolumbijos valstybės taikymos saugos priemonės turėjo tiesioginių pasiekmių neteisingiams liudininkų parodymams. Tai yra susiję ir su tais tomis bilinomis, į kurias gilinasi žvalgybos tarnybos. Ir Na ir bent bandoma dirbtinį būdų užmėgsti e, ryšius su FARC, su keliolių grupėmis. Norėčiau paklausti ponios Ešton štai ko. Na, Europoje mes giname žmogaus teisės, tačiau atrodo yra apkaltintas net mūsų žmogaus teisų komitetas, taigi manau, turėtume tiksliai sėčkinti, ką konkrečiai daro Kolumbijos valdžios institucijos. Dėkoju, o dabar ponas Molceris. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, Latino Amerikoje 300 metų formavo kolonė valdžia, po to Latino Amerika buvo šaltojo karo arena, o dabar Latino Amerika tapo augančios ekonomikos regionu. Rusijos prezidentas Medvedevas keliavo po Latino Ameriką ir tai rodo, jog jis ketina sustiprinti santykius Latino Amerikos šalimis. Na ir tai rodo, kad ES labai teisingai daro, gilindama savo santykius su Latino Amerikos žemynu, kur žmonių gyvena daugiau negu pas mus. Ir tai reiškia, kad mums reikia gilinti santykius ne tik tai su politinius ir ekonominius santykius su Mercosur bloku, tačiau taip pat ir su tomis šalimis, kurios nepriklauso šiam ekonominiam blokui arba andų bendryjai. ES yra antras pagal svarbą priekybos partneris Latino Amerikos šalyse, taip pat pagrindinis donoras. Taigi finansinių požiūrių tai yra svarbus dalykas ir todėl reikia išnaudoti tą potencialą, kurį atveria tokios didelės ekonominės bendruomenės kaip ES ir Latino Amerikos šalis. Dėkuoju dabar ponas Silvestris da tempo l'unione europea e l'america latina hanno sviluppato una partnership strategica finalizzata a sviluppare. jau kurį laiką europos sąjunga ir lotynų amerika plėtoja strateginę partnerystę ketinama a, siekti tikros partnerystės. Nuo 1999 metų vyksta dvišaliai susitikimai ir dabar gegužės mėnesį Madride bus vienas iš tokių eilinių susitikimų. Aš noriu paremti pono Salafrankos pranešimą ir prisijungti prie kitų, kurie jį labai sveikina, atlikus tikrai puikų darbą. Tarp dviejų regionų yra labai glaudus ryšiai dėl istorinių, politinių priežasčių. Taigi bendro fondo mintis, man atrodo, yra itin aktuali ir pagrista. Kaip Žemės ūkio komiteto narys noriu pabrėžti būtent šį ūkio aspektą. Tai yra labai įdomis rytis, kur 600 milijonų vartotojų dalyvauja šioje srityje, tai taigi yra daug plėtros galimybių. Um, aišku, kad ūkių gaminamai produkcijai labai didelį poveikį daro klimato veiksniai, bet aišku, kad uh, Tai yra labai rims, svarbis rytis investicijoms ir ES e, daug investuoja. 3 milijardai eurų yra numatyti e, vystamojo bendradarbiavimo pagalbai. Kalbant apie klimato kaitą, reikia pasakyti, kad Atitinkami komitetai rengia pranešimus ir manau, kad toje rezoliucijos dalyje reikia pabrėžti būtent e, bendradarbiavimą su Latino Amerika ir e, šio bendradarbiavimo svarbą kovai su klimato kaita. E, jeigu norime, kad būtų pasiekta tų tikslų, į kurias įsipareigojo siekti ES. Panas Kasinė. There is not. Mr. Skin. Jo nėra, panas Skin. Say, like Noriu pasveikinti atliktą darbą, pritarti išsakytoms pastaboms, bet dar du dalykai. Uh, kaip kai kas ir sakė, komisarė, yra rimtų klausimų susijusių su Kolumbija ir ypač žmogaus teisų srityje, kadangi nėra dviejų kitų mano kolegų, taip pat ir Richardo Hauto, dėl ugnikalnio išsiveržimo reikia pasakyti tai, ką jis pabrėžė, jog yra ypatingų problemų susijusių su profsąjungininkų darbu Kolumbijoje. Taigi aš noriu kreiptis į komisarę ir e, paprašyti, kad tai būtų atspindėta mūsų e, strategijoje bei mūsų partnerystėje su šiuo regionu. Ačiū. Uh, uh, Ačiū. Pane Ashton. Uh, um, Ačiū, pirmininkė. Aš irgi kaip gerbiami parlamento nariai padarė, norėčiau visų pirma pasveikinti ponas Silafranką su puikiu pranešimu. Ir kaip e, taip pat jis pats ir kiti e, parlamentarai pasakė, noriu pasveikinti pirmininkaujančią Ispaniją, kurie atliko puikų darbą, ne tik tai rengdama šį vadovų sutikimą, bet taip pat ir gyvendama įvairias kitas svarbės iniciatyvas. Iš tikrųjų, vadovų sutikimas bus labai svarbus. Jis leis mums sustiprinti mūsų santykius, apie kuriuos kalbėjo gerbimi europarlamentarai. Bet to greta vadovų toliau sutikimo vyks užsienio reikalų ministrų susitikimas. Tai, man atrodo, irgi labai svarbi vieta, kur galime pagilinti savo santykius su tomis valstybėmis, kurios bus atstovaujamos tame sutikime. Taip pat buvo akcentuojama priekybos svarba, Europos verslo vaidmuo. Taip, aš pritariu tam, mes esame vieni iš stambiausių investuotojų tame regione. Taip pat džiaugiuosi, kad kolegos kalbėjo apie inovacijų svarbą. Man atrodo, tai yra itin reikšmingas rytis. Be abejo, o, Um, ypatingas dėmesys buvo skirtas žmogaus teisėms, visiškai teisingai tai padaryta. Labai svarbu, kad visa santykių dinamika būtų išlaikyta ir apimtų mūsų visą bendrą darbą. Kelbėjami europarlamentarai kalbėjo ir apie kitus svarbės pranešimo um, dalis, tai yra vietos gyventojų teises Mes tikrai stebėsime, kaip toliau bus įgyvendinami apirašyti projektai. Dėl Kolumbijos tikrai puikiai žinau um, ne vien tik Europos parlamento pozicijas, bet mm, bendrai um, ES ir pasaulinė pozicija. Mes palaikysime, aišku, ryšį čia. Mes pasižymime, mes aišku suprantame, kad yra padaryta daug pažangos, tačiau ir priekybos sutartie kolegos matys, kad yra labai tvirtai akcentuojami žmogaus teisų punktai ir teisė pareigojimai yra įtraukti į sutarimą. Ir mes stebėsime tą situaciją. Aš tikiuosi, kad tokiu būdu mažės nerima keliančių atvejų. Bendrai, aišku, reikia gilinti santykius. Brazilija, Iranas buvo paminėti kaip ypatingi atvejai. Brazilijos užsienio reikalų ministras taip pat aptarėme klausimus šioje srityje. Labai svarbu, kad būtų ratifikuota Junktinių tautų konvencija dėl jūrų teisės kad būtų mm, visur e, įgyvendinama įstatymo viršenybė, kaip ES akcentuoja. Reikia nepamiršti, kad labai svarbus yra dialogas su šiuo regionu bendrai. Aš labai džiaugiuosi, kad Erasmus buvo paminėtas, tai švietimo e, programos yra labai svarbios ten. Ir dar kartą sveikinu pana Filafranką. Dėkuoju poniai Ašton ir toliau žodį sutikiu ponai Filafranką. Gracias, señor presidente, gracias a todos los colegas por sus intervenciones. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju visiems e, nariams už jų žodžius. Pone, aš to norėčiau pasakyti, kad e, per kitus kelius metus mums pirmiausia reikia pakeisti dabartinę situaciją. Tai yra surasti pakankamai politinės valios. Politinis dialogas prasidėjo 1985 metais ir būtent tuomet e, jis dėl politinių priežasčių įgavo savo institucinį pavydalą ir dešimtajam dešimtmetyje vėlgi dėl politinių paskatų mes paspartinome, sustiprinome bendradarbiavimą su Latino Amerika. Pastarojoje plenarinėje sesijoje mes pritarėme rezoliucijai dėl Kubos, kurioje ir pareikalavome, kad nedelsin būtų paleisti politiniai kaliniai. Ir aš norėčiau paprašyti, kad ponia Ashton uh, padėtų e, vienai kubietį, kuri neseniai gyvo Ispanijos pilietybę ir kuri norėtų iš Kubos išvykti e, į, į Ispaniją ir kuri bendradarbiauja šiuo klausimu su ponu Martinės. Prašyčiau ją padėti. Manau, kad e, sustarimas su Peru buvo gerai surašytas, daryba buvo sėkmingos. Dėme paminėtos žmogus teisės, o Kolumbijos žmonės be abejo taip pat e, yra verti tokio susitarimo. Ir didžioji dauguma parlamento narių pritarė šiai idėjai. Taigi, ponia Ašton, mes turėtume suteikti šiek tiek, šiek tiek e, laisvės Latino Amerikos šalims e, jų dėrybose su ES. Jų priekybo, mūsų priekybos apimtis su Latino Amerikos šalimis sudaro 25 procentus mūsų prekybos. Taigi mes turime plėtoti partnerystę su šiomis šalimis. Ir dabar, kai turime vyriausiai galiotinę, mes galime imtis e, konkretesnių veiksmų. Taigi mes tikimės iš jūsų e, labai konkrečių dalykų. Tikimės, kad Madrido susitikime jūs labai aiškiai parodysite, kokia yra Europos politinė valia. Dėkuoju, ponui Salafranka. Baigėme svarstyti šį klausimą. Ir balsuosim dėl jo per